iki gegužės 29 dienos. Tada sulauksime komisijos pozicijos, kaip ji įsivaizduoja, kad galima parengti biudžetą atsižvelgiant į parengiamosios projektus ir veiksmų programas. Taigi likščios datos būtina pateikti savo iniciatyvas. Aš žinau, kad jūsų komitetas visada aktyviai dalyvavo diskusijose dėl e, pilotinių projektų ir parengiamųjų veiksmų. Ačiū, panėsiu, dabar žodis Jūtai Hauk. Galiu pritarti kiekvienam žodžiui, kurį ištarė Anjensen Savai suprantama, komisija negali dirbti remdamasi vasario 8 dieną tarybos pateiktais skaičiais, tačiau taip pat ir komisijos pasiūlymas nėra tinkamas pagrindas bei mūsų e, šūrio komiteto pasiūlymas, kas mums būtų primtiniausia, nėra pats tinkamiausias. Galbūt Jeigu nebus patvirtinta daugiametė finansinė programa, parlamentas ir taryba nesutars, tai komisija <clears throat> turės e, dirbti remdamas 13 metų biudžeto e, aukščiausiomis ribomis ir taip siekti dirbti toliau, kalbant apie aplinkosaugos biudžetą, kuris mums yra svarbiausias. Dabar yra paskutiniai e, sveikatos e, veiksmų programos ir aplinkos programos LIFE įgyvendinimo metai. Jau mes pageidautume būtų patvirtintas toks biudžetas, pagal kurį mes turėtume galimybę kitais metais įvykdyti savo mokė, prisimtus mokėjimų įsipareigojimus tam, kad, kad tie projektai, kuriuos mes sugebė įsipareigojame įgyvendinti, būtų baigti įgyvendinti. Tas pasakytume tiek apie LIFE programą, tiek apie veiksmų programą sveikatos apsaugos srityje, todėl mums būtina užsitikrinti atitinkamas finansinės lėšas, bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai. Emilija išsintinėjo atitinkamą informaciją kolegoms apie tai ir pateikė informaciją apie tarpinę komisijos ataskaitą taip pat darbinį dokumentą, kurį parengė šiuo metu pranešėja An Jensen. Galiu komiteto kolegoms tik parekomenduoti išsamei susipažinti su pateikta informacija ir stengtis, kad būtų skirtas finansinės lėšos tiems bandomiesiams projektams, kurie yra pradėti ir kurie yra tinkamai įgyvendinami nes visuomet yra geriau nuosekliai laikytis to, ką pradėjome ir nesimti septynių ar devinių naujų projektų, kurie galiausiai vis tiek negalės būti visiškai įgyvendinti. Kolegos žino, kad e, reikia palaikyti glaudų ryšį su kompetentingomis komisijos tarnybomis, kurios atsakingos už šios projektus. Ir jeigu 14 metais bus pradėti gyvendinti nauji projektai, tai aš manau, kad mes dirbsime galbūt tik tai iki 14 metų Velykų, nes po to prasidės naujo parlamento rinkimų kampaniją, taigi prastinis darbas sustos, todėl aš raginčiau tas lėšas, kurias mes turime skirti projektams, kurie jau yra pradėti gyvendinti. Dėl agentūrų. Penktasis skirsnis. Labai svarbu užtikrinti, kad agentūros naudodamosis joms skirtomis lėšomis galėtų atlikti tas funkcijas, kurias mes joms yra, esame numatę. Jeigu mes nuolat mažinsime agentūrų finansavimą, tai jos nesugebės pasiekti tų rezultatų, kurių mes iš jų tikimės. Reikia priminti, kad 11 metų pabaigoje komisija įsipareigojo sumažinti bendrai 5 procentais personalo skaičių, įskaitant ir agentūras. Taigi nuo 12 metų per penkerius metus, kiekvienais metais po vieną procentą turės būti mažinamas personalo skaičius. Mažesnėms agentūroms toks mažinimas atsilieps labai skaudžiai didesniems netaip, tačiau visiškai negalime taikstytis su komisijos raštu, kurį aš esu perskaičiusi. Komisija teigia, kad reikia dar labiau mažinti nei numatyta personalo skaičių ir jeigu personalo darbuotojai bus mažinami visur, visose. Ir <clears throat> tačiau jeigu bus daugiau sumažinta etatų vienoje srityje, tarkim, aplinkosaugos srityje bus skirta mažiau finansavimo, tai e, tuomet bus galima e, kompensuoti tą sumažinimą kitoje srityje, tarkim, administravimo generaliniam direktoratui. Tai yra visiškai nepriimtina. Komisija norėjo skirti atskirą biudžetinę kategoriją Visoms agentūroms komisija pageidavo, kad agentūrų biudžetas nebūtų priskirtas penktai kategorijai, tačiau kiekvienai kategorijai atskirai pagal veiklos sritį ir komisija įvardijo bendradarbiaujantį su atitinkama agentūra generalinį direktoratą. Taigi būtina pasiekti, kad taip neatsitiktų, kad vienoje vietoje nebūtų darbuotojų skaičius mažinamas, o kitoje didinamas, nes e, tai yra nelegalu, taip elgtis yra nelegalu ir mes, jeigu jau priekaištaujame tarybai dėl neteisėtų veiksmų, tai šiuo atveju turėtume taip pat elgtis ir komisijos atžvilgių. E, atsakingi komisijos nariai Levandovskis ir Šepčiovičius šiais klausimais dar nėra gavę iš manęs atitinkamo rašto, tačiau jie įgaus greitų laikų ir jo tonas bus toks pats griežtas kaip ir mano šiandieninės kalbos. Pirmininkas, ačiū. Jūtai Hau, galiu tik patvirtinti šią informaciją, nes dalyvavau delegacijos, parlamento delegacijos kelionėje besilankant įvairias agentūrose, mes visuomet reikalavome daugiau iš agentūrų ir mes e, tų geresnių rezultatų tikrai negalėsime pasiekti, mažindami personalų e, skaičių. <clears throat> Galbūt reikėtų tinkamai pritaikyti arba e, pakeisti pajamų struktūrą susijusią su agentūrų veikla. Ir numatyti galimybę agentūrams savo veiklą finansuoti iš gaunamų e, įmokų, kurios yra surinkamos už jų teikiamas paslaugas, taip veikia nacionalinės agentūros, nes tikrai negalime uh, taip aklai taikyti to 5 procentų personalo mažinimo principo agentūrų veiklai, nes tokiu būdu agentūros paprasčiausiai negalės atlikti joms patikėtų užduočių ir funkcijų. Ar dar kas nors norėtų kalbėti šiuo klausimu? Pone Grostet pirmoji paprašė žodį. Euh, Labai trumpai, ponė pirmininkė. Aš remiau ponę Haug pranešėją ir sakiau, kad visiškai pritariu tam, ką jinai sako. Mes e, keletas iš mūsų buvome Londone ir dirbame dvi dienas su e, vaistų agentūra Europos. Ir mums susidarė įspūdis, kad praktiškai yra tam tikra konkurencija šiandien tarptų agentūrų. Uh, kurias norėjo kurti komisija ir jas rėmė, jų kūrimą rėmė parlamentas, tarp, tarp jų ir tarp Europos komisijos generalinių direktoratų ir taip pat e, tam tikras konkuravimas tarp mokslininkų ir teisininkų. Ir tai yra rimtas dalykas, nes kuomet e, prieinama iki sprendimų prieimimo ir kuomet tie sprendimai yra visiškai nelogiški, mes jų negalim palaikyti parlamente, tad būna problemų. Mes e, Turime užtikrinti tinkamą biudžetą toms agentūroms, kadangi jos tikrai turi daug darbo ir turime būti agentūrų pusėje, nes tai, kas vyksta komisijoje, tikrai yra neprimtina. Labai ačiū. Dabar kolega Pokroš. Ačiū, ponia pirmininkė įdomu stebėti besikeičiančią situaciją Kiprę, e, kur mm, A planas buvo atmestas, tačiau B plano vis dar nėra. Kalbant apie daugiametinę finansinę programą ir mm, kitų metų biudžetą, iš ties turėtų būti parengtas B planas, svarstant 14 metų biudžetą net tuo atveju, jei nebus patvirtinta daugiametė finansinė programa. Taigi, mano klausimas, koks scenarius yra tikėtinas, jei nepavyks susitarti Europos parlamentui ir tarybai dėl daugiametės finansinės programos. Mes negalime 12 mėnesių nutesti biudžeto svarstymas, sulaukdami daugiametės finansinės programos patvirtinimo. Blogai, kad finansinė krizė neigiamai veikia ir institucijų darbo kokybę, o nesuteikia joms galimybės uh, patobulėti, ypač tokiuose srityse, kurios susijusios su prognozėmis ir geresniu ateities veiksmų planavimu. Įdomu sužinoti, koksgi būtų tas B planas. Kolega, e, manau, kad mes gebame e, dirbti toliau, net tuo atveju, jei dėl daugiametės finansinės programos bus nesusitarta. Ir iš ties pavyzdžiui, nacionaliniai parlamentai nuo savų išteklių neturi ir negalime e, naudotis tokią metodologiją, kad nacionaliniai parlamentai e, priima, patvirtina tam tikrą biudžetą nenumatydami lėšų. O dabar situacija yra tokia, kad e, reikia vis ilgiau laukti pinigų. Ir dabar praėjusią savaitę parlamentas prieėmė sprendimą, kad toliau tokia neteisėta padėtis tęstis negali. Tas laikotarpis nuo projekto pradėjimo datos iki to laiko, kai projekto išlaidos yra apmokamos, išsiplečia. Ir ši situacija yra nepriimtina. O dabar žodis poniai Jensen kaip pagrindiniai pranešėjai. Ačiū. Dėkoju už Jutos, Grostet ir kitų kolegų pastabas. Panas Bokroš paklausė, kaip atrodytų tas, ta situacija, kai nėra susitarimo. Taip, būtų sudėtinga, tačiau mums reikia sutarimo dėl teisinio pagrindo, dėl DFP, e, taip pat dėl viršutinės 14 metų biudžeto ribos. Ir tikriausiai tas galutinis e, susitarimas nesiskirs labai daug nuo to, kas buvo sudėrėta tarybos susitikime, e, tačiau mes turime užtikrinti, kad pirmą A išlaidų kategorija būtų padengta. Manau, kad kiekvienas e, siekia sprendimo. Dėl šios priežasties mes pasirengę dėrėtis ir surasti sprendimą. O kalbant apie B planą, kartais neįmanoma parengti plano A, jei sudėtinga parengti planą B. Kalbant apie agentūras, turime labai atsargiai vertina, vertinti jų finansavimą, todėl kad uh, Nemanau, kad galime sutaupyti agentūrų sąskaitą. Reikia numatyti visą reikiamą finansavimą joms. Tačiau vėlgi viskas yra valstybių vadovų rankose, kurie prieėmė sprendimą apkarpyti agentūrų biudžetą, tikėdamiesi, kad kai kurios agentūros susijungs. Tačiau tas susijungimas e, niekada neįvyks, jei atskiros valstybės narės e, nebus pasirengusios atiduoti savo agentūras. Taigi tas e, aiškus biudžeto apkarpimas e, šiuo atveju nėra labai realus. Be to, agentūrų veikimo principai skiriasi, bet vėlgi čia svarus tampa valstybių vadovų balsas. Pane Grostet kalbėjo apie mm, nesutarimus, tam tikrą trintį tarp komisijos ir agentūrų. Manau, kad čia parlamento vaidmuo būtų užtikrinti, kad visas agentūros savo užsibrieštas užduotis įgyvendintų. Turime labai aiškiai to pareikalauti. Tikiuosi, kad e, su jūsų komitetu mums pavyks bendradarbiauti sklandžiai, mes parengsime puikų dokumentą. Juta Hauk. Ačiū. Savai mes suprantama, Mes visi remiame savo darybinės komandos apsisprendimą ir valią su ponia Jensen prieš akiją, ne tik kaip pagrindinė pranešėja 2014 m. biudžeto klausimų, tačiau ir mm, nuo savų išteklių klausimų. Mm, Tikimės, kad pavyks susitarti dėl gero kompromiso, dėl uh, busimos finansinės perspektyvos. Turėtume baimintis ir to, kad vis dėlto gali įvykti taip, kad nepavyks susitarti dėl daugiametės finansinės programos. Aš jau kalbėjau apie tai. Uh, tuomet mes dirbsime su tomis viršutinėmis ribomis, kurios buvo numatytos 2005 metais, derindami jas prie 13 metų. Taigi mes nebedirbsime su realiu biudžetu, tačiau su tomis viršutinėmis ribomis, kurios nu buvo numatyta kažkada 2005 metais išlaidoms, nes sutartyje labai aiškiai yra e, parašyta, kad visi likščiol patvirtinti susitarimai lieka galioti. Taigi ta bendradarbiavimo sąranga tarp parlamento ir tarybos ir visos viršutinės ribos liks e, buvusiosios programos lygyje programa LIFE. Aišku, čia galime dėrėtis su atskirų sričių ministrais, net neturėdami daugiametės finansinės programos. Ir su jais atskirai galėtume sutarti dėl daugiametės finansinės programos. 174 sutarties straipsnis um, apibrėžia, koks turėtų būti daugiametės finansinės programos turinys, e, kiek ji turėtų trukti, tačiau šiame straipsnėje nekalbama apie tai, kad reikėtų turėti daugiametę finansinę programą. Galėtume pažiūrėti, kaip valstybės narės tvarkosi. Čia kiekvienais metais yra e, numatoma remti tam tikras programas ir tam tikrus veiksmus, net neturintų daugiamečių programų. O mūsų biudžete taip pat turėtume išlaikyti politikos nuoseklumą kartais turėtume gebėti pakeisti tam tikras taisyklės, turime susitarti, kaip mes įsivaizduojame, kaip e, bus įgyvendinamos daugiametės programos, jei nebus daugiametės finansinės programos. Aišku, daugiamečius e, projektus galima įgyvendinti ir be daugiametės finansinės programos. Ačiū. Šie debatai baigėsi, periname prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Pranešėjas Bas Eichhout jūs supažindins mūsų pranešimu. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, pan pirmininkė, ačiū visiems už galimybę pristatyti šią svarbę temą. Jis skamba pakankamai sveitingai ir techniškai, tačiau tai yra labai geras pavyzdys e, ekologinės ekonomikos ir e, fluorinuotos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. E, iš tiesų labai svarbu vaidmenį atlieka šios rytyje. Tikrai visuomet pasitaikys ir atsiras įmonių, kurios skusis, kad jeigu mes griežčiau pradėsime uh, šių dujų tvarką reglamentuotis gali bankrutuoti, tačiau e, yra ir kitų įmonių, kurios jau prieš dešimtmečius pradėjo investuoti į savo modernizavimą ir šių dujų mažinimą. Tai dabar turime priimti politinius sprendimus, kas yra tos florinuotas šiltnamio efekto dujos. <clears throat> Jos sukelia daug didesnį šiltnamio efektą, kartais 25 tūkstančius kartų daugiau nei e, CO2 ir jų poveikis e, klimato kaitai yra atitinkamai didesnis. Šios dujos yra naudojamos oro kondicavimo sistemoje, šaldytuvose, tai yra prietaisose, kurie kartais e, netgi naudojami iki 15 metų. <clears throat> Ir e, todėl ypač e, oro, kondicion, oro kondicionavimo sistemose nuo 90-ųjų metų šių dujų išmetimas į aplinką padidėjo 60 procentų ir kadangi vis daugiau oro kondensavimo sistemos yra naudojamos, tai tas išmetamas kiekis ir toliau turėtų didėtis ir daryti atitinkamą poveikį klimato kaitai, jeigu vertintumėte komisijos pateiktas kovos su klimato kaita gairės, jose parašyta, kad jeigu nespręsime tinkamai šios problemos, tai florinuotų šildomų efekto dujų poveikis ateitie bus dar grėsmingesnis. Tai šiandien reikia pabrėžti, kad svarstydami šį klausimą mes turime atsižvelgti į skirtingų įmonių padėtį tiek ES viduje, tiek už jos ribų. Ir jeigu mes patvirs, patvirtinsime griežtesnės taisyklės, mus bus naudingesnis Europos florinuotų dujų gamintojams, o tai yra daugiausiai mažos vidutinės įmonės, nes visos įmonės, kurios skundžiasi, arba didžioji dalis, tai yra JAF ir Japonijos įmonės, kurių e, gaminiai yra eksportuojami į ES ir e, e, Europoje e, MVI jau yra parengusios įvairias alternatyvas, kurių dabar nenori dėkti tos minėtos didžiosios užsienio įmonės. Dėl komisijos pasiūlymo komisija siekia užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą, pasiekti pusiausvyrą savo viduje. Komisijoje yra nemažai jėgų, kurios nori, siekia, kad būtų patvirtintas komisijos pasiūlymas ir buvo pakankamai pateikta e, anksčiau e, pasiūlymų, kurių užmojai buvo platesni, tačiau galtiniam pasiūlymo užmojai nėra tokie platus, todėl savo pasiūlyme aš pabandau atstatyti tai, kas buvo prarasta, e, sustiprinti tas nuostatas, kurios buvo susilpnintos paskutinėme komisijos pasiūlyme. Ir taip įsivaizduoju savo kaip pranešėjo misiją ir pateikimą pasiūlymą. Jeigu aš e, būčiau šį pranešimą rengęs kaip žalių frakcijos atstovas, tai būčiau e, siūlė siekti daug daugiau, tačiau kadangi rengiu pranešimą viso parlamento vardu, tai e, bandau atsižvelgti į tai, ką realiai galime pasiekti. Mano pasiūlyme siekiama užtikrinti kad e, numatomi veiksmai būtų naudingi MVI ir įvairioms alternatyvoms, kurias, kurių yra, <clears throat> pavyzdžiui, viena alternatyva yra naudoti vietoj e, florinuotų dujų anglės dvideginį šalitų gamyboje ir anglės dvideginis e, CO2 yra šiltnamio efektą sukenčios dujos, tačiau jų poveikis yra daug mažesnis nei florinuotų dujų. Todėl manau, kad nuo atitinkamo reglamento patvirtimo priklausytų CO2 e, naudojimo paplitimas artimiausių laikų šioje gamybos srityje. Taigi reikėtų daugiau dėmesio skirti tiems sektoriams, kuriuose yra alternatyvų dabartiniams gamybos būdams. <clears throat> Komisija siūlo netgi už, uždrausti kai kurios dalykus, tačiau e, viso šio pasiūlymo esmė e, yra pastelkus atitinkamus e, laipsniško mažinimo etapus būtų sumažintos florinuotų dujų gamybos apimtis Europoje. Tačiau kuo daugiau, kuo plačiau bus taikomi draudimai atitinkamuose atskiruose sektoriuose, tuo daugiau atsiras lankstumo galimybių kitiems sektoriams, kurie, kuriuose galima būtų vystyti alternatyvius sprendimus. Taigi aš siūlau uždrausti <clears throat> florinuotas dujas šalitų gamyboje ir oro kondicionavimo sistemose. Dėl šaldytuvų, dėl šaldymo įrangos buvo surinkti trys atskiri susitikimai, dalyvavosi šešėlį pranešėjai arba jų padėjėjai. Noriu padėkoti jiems už dalyvavimą tose ekspertų susitikimuose ir už jų rengimą. Šaldymo įrangos e, klausimus svarstęs susitikimas, jo dalyviai pareiškė savo paramą teikiamam pasiūlymui ir netgi siūlo siekti dar daugiau. Oro kondicionavimo sistemų gamintojų <clears throat> stacionarios oro kondicionavimo įrangos srityje kyla šiek tiek daugiau problemų, e, tačiau e, vis tiek pateiktus pasiūlymus įgyvendinti įmanoma ir aš čia remiuosi ekspertų vertinimais. Manau, kad e, tą laipsniško e, mažinimo e, sistemą galėtume padaryti ambicingesnė ir viena iš to priežasčių yra, pavyzdžiui, galimybė uždrausti teikti atitinkamas paslaugas, pavyzdžiui, po 20 metų, kaip siūlo komisija, turėtų būti kai kuriuose kai kurioje taikomoje įrangoje laipsniškai sumažintas florinuotų dujų naudojimas. Tačiau uh, uždrausti naudoti florinuotas dujas teikiant paslaugas, tas pasiūlymas buvo įtrauktas daug vėliau. Tačiau jeigu mes dabar įtrauktume arba apimtume ir uh, paslaugas, uh, galėtume daug lankščiau pasinaudoti tą laipsnišką bendrą florinuotų dujų mažinimo sistemą. <clears throat> Aš taip pat į sistemą siūlau įtraukti principą teršėjas moka. Tai reiškia, reikėtų pakeisti komisijos pasiūlymą, kuriame numatomos yra kvotos ir mes numatytume vietoj tų kvotų atitinkamus mokesčius, E, kurios mokėtų fluorinuotas dujas naudojantis savo gaminiuose gamintojai ir atsižvelgiant į tai, kad ES viduje yra aiškus pasiskirstimas ir skirtumas tarp šiaurės ir pietų gamintojų. <clears throat> Taigi būtų galima atsižvelgti į valstybių narių specifiką ir tokiu būdu galėtume vienoms valstybėms padėti tinkamiau atsižvelgiant į jų poreikius. Taigi E, patvirtinę šios pasiūlymus mes stimuliuotume ekonomiką investuodami į nacionalinės alternatyvas, alternatyvas teiktume paramą MVI, e, patvirtintume ilgalaikės jų veiklos gairias, patvirtintume principą teršėjas moka, tokiu būdu sumažintume atotrakį tarp šiaurės ir pietų valstybių narių ir kadangi šešėliniai pranešėjai taip pat yra salėje, tai nekantrai laukiu galimybės pasikeisti su jais nuomonėmis ir nekantrai laukiu galimybės parengti kompromisinius pakeitimų pasiūlymus. Ačiū pirmininkė, ačiū Basui. Žinau, kad tema yra pakankamai sudėtinga, tačiau mūsų darbotvarkė yra numatyta svarstyti dar vieną svarbų pranešimą, taigi dabar siūlau apriboti kalbėjimo laiką. Šešienės pranešėjams po 3 minutės skirsime, kitiems kalbėtojams po 2 minutės. Dabar žodį suteiksime kolegai Banki.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 ventiliacijos įranga ir šaldymo įranga, oro kondicionavimo įranga. Čia numatyta, kad 2020 metais turėtų įsigalioti e, draudimas florintos šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms šiuose, šioje įrangoje, tačiau e, šis laikas yra nerealus, todėl kad neįmanoma taip greitai prisitaikyti ir gaminti įrangą be rizikos. Turime nepamiršti tokių kengsmingų elementų kaip amoniakas. Taip pat būtini tolesni hidroflor angliavandenilių tyrimai. Europos komisija pateikdama savo pasiūlymą nebuvo visiškai tikra, ar galutinis draudimo terminas turėtų būti griežtas ar ne, tačiau pranešėjas mano, kad hidrof fluorangliavandenilių naudojimo draudimas būtų įmanomas 2050 metais. Tačiau aš manau, kad šis pasiūlymas yra kiek rizikingas. Kilnojama oro kondicionavimo įranga draudimas čia turi įsigalioti 2020 metais, tačiau turėtume būti atsargesni. Pirmininkas prašo pranešėjo kalbėti lėčiau, kad vertėjai spėtų. E, kaip jau minėjau, ypač atsargiai turėtume vertinti draudimo įsigaliojimo datas, todėl kad kartais inovacijos nespėja su tais ambicingais tikslais, nėra ir įrodymų, kad e, nauji natūrali aušalai e, vartojami nuo 2020 metų gali būti veiksmingi. Kai bus 2020 metais um, automobiliui patekus į eismo įvykį, ar iš ties bus saugu vartoti mano minėtus aušalus. Aišku, e, ypač viduržemio jūroje naujos oro kondicionavimo sistemos yra populiarios. Vakar Vokietijos Bundestagas įspėjo, kad e, naujų hidroflorangevandenilio e, tam tikros formos nebereikėtų naudoti, nes jis kenksmingas. Jo Lainen. Ačiū Bas Aichaut, kuris e, labai nuosekliai dirbo šioje srityje. Surenkti klausimai buvo naudingi, mes išklausėme, ką pramonė siūlo, ką siūlo ta pramonė, kuri gamina fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Ir šios dujos yra daug kur mm, tiek um, šaldytuvose, tiek, tiek oro kondicionavimo įrangose, e, techniniuose aerozoliuose ir taip toliau. E, įdomu įsivaizduoti, kaip įvairius pramonės sektorius paveiks šis draudimas. Uh, Aišku, Florinto šiltnamio efektą sukeliančios dujos pasižymi labai e, aukštų šiltnamio efektą sukeliančių dujų veikimo potencialų. Iš esmės galima pasakyti, kad tam tikros alternat aušalų alternatyvos jau yra. Uh, Vis dėlto sudėtingiau yra su oro kondicionavimo įranga ir čia reikia skirti įvairius sektorius. Aš norėčiau rekomenduoti atskirai vertinti galimybę uždrausti aušalus skirtingose um, sektoriuose, nes kai kuriuose e, šis draudimas yra galimas, kai kur ne. Susidurėme su pastatų saugumo problema ir energijos suvartojimo efektyvumas alternatyvių ošalų atveju e, kartais gali būti geresnis. Tačiau reikia apskaičiuoti, ar kai kuriais atvejais um, natūralių ošalų gamyba nesunaudos daugiau energijos ir tokiu būdu nebus kenksmingesnė klimatui nei uh, tų alternatyvų nenaudojimas. Kalbant apie oro kondicionavimo įrangą, kaip jau sakiau, čia reikėtų e, specifinio po, požiūrio. Dėl iš ankstinių draudimų, juos irgi reikėtų atidžiau panagrinėti. Draudimas aptarnauti. čia numatytas draudimas nuo tam tikrų metų papildyti atitinkamą įrangą. Ir dar vienas klausimas yra numatytas mokestis e, ir jo paskirstimas. E, aš manau, kad čia reikalingos tolesnės konsultacijos. Tema svarbi, atsiranda galimybė žengti didelį žingsnį į priekį klimato kaitos stabdymui. Aš um, kalbu ponos Kilakakis vardu. Mane kiek painioja komisijos pasiūlymas ir BAS ICOT pasiūlymas dar neaiškesnis, yra trūkumų komisijos pasiūlyme. Uh, nes jame teigiama, kad e, rinkai atsiveria naujos galimybės. Tačiau reikia apsvarstyti ir susijusias problemas, kai mes periname nuo vienos medžiagos prie alternatyvų. Šiame pranešime yra pateikiami kai kurie ambicingi pasiūlymai, mes galėtume jiems pritarti, tačiau yra ir probleminių e, pasiūlymų. E, kai kur tie pasiūlymai yra per griežti, pavyzdžiui, draudimai dėl 2015 metų. E, manau, kad tas laikotarpis iki draudimo yra tiesiog per trumpas. Aš neturiu tokio bendro vaizdo, išvardinsiu keletą konkrečių dalykų, nes reikėtų kiekvieną pasiūlymą vertinti atskirai, pasektoriui. Dėl draudimo aptarnauti, šis draudimas MVI yra geras, tačiau Kai kurios nevyriausybinės organizacijos čia yra kitos e, nuomonės ir čia e, nuomonės įsiskiria priklausomai nuo to valstybės ir yra e, šilto klimato zonoje. Dažnai yra taip, kad tos pietuose esančios ES valstybės yra skurdesnės, o šiaurėje turtingesnės valstybės gyvena kitoje klimato zonoje ir jos panašu, kad turės mokėti už šių E, draudimų taikymą. Manau, kad reikėtų kažkaip surasti tinkamą lygsvarą. Komisijos pasiūlymas yra patrauklus, tačiau čia reikia pasvarstyti ir apie įrangos gyvavimo ciklo kai kuriuos atspe, aspektus nes kartais įranga cheminėmis medžiagomis yra pildoma gamyklose. Bas visada e, stengiasi rasti gerą kompromisą. Mes e, pasitelkėme ir ekspertų pozicijas. Mes e, neturime tik tais džiaugtis tuo, kad čia yra labai geras pasiūlymas dėl to, kad daug padarysime naudos gamtai, žalėjimo, tačiau um, turime siekti, kad mūsų kompromisai būtų nemacionalūs, o veiksmingi, naudingi pramoniai ir piliečiams e, ta žalia pilis turi būti statoma iš labai patvarių akmenų. Dabar Julie Görling. Tris minutės. Thank you. Um, I'm also talking on behalf of our Aš irgi kalbėsiu mūsų šešėlinio pranešėjo vardu. E, pirmiausia, jis manęs paprašė padėkoti Basui, pranešėjui. Jam patinka dirbti kartu su pranešėju. Jis teigia, kad Basas e, sugebėjo pagerinti komisijos pasiūlymą, nepaisant to, e, kai pasirinktas kryptis e, kelia šiokį tokį susirūpinimą dėl tam tikrų aspektų, kuriuos dabar pristatysiu. Mes pritarėme <clears throat> būtinybę vykdyti pokyčius, tačiau tie pokyčiai turi neužkrauti ypač MVI papildomas ekonominės naštos. Pirma, dėl laipsniško mažinimo. Ir kalbant apie numatomą apimčių mažinimo greitį, mums jis nėra visiškai priimtinas ir mes visiškai, e, mums visiškai nepriimtintas e, pasiūlymas padidinti apimtis ir e, sumažinti laiko tarpus, per, per kuriuos bus fluorinuotos šiltame efekto dujos Uh, ir jų išmetimai aplinką mažinami, mes norime išvengti tokios padėties, uh, kad įranga reikėtų uh, dar iki jos naudojimo ciklo pabaigos praktiškai išmesti manome, kad reikia pasirinkti alternatyvų požiūrį dėl draudimo užpildyti dujomis, dėl iš ankstinio užpildymo draudimo. Tai manau, kad ir manome, kad reikia svarstyti įvairius būdus, kuriuos pasitelkus būtų išvengti nenumatytų neigiamų padarinių. Taigi reikia patvirtinti atskiras nuostatas e, susijusias, e, tai ir dėl techninių, ekonominių ir saugos e, priežasčių, kad būtų galima šį pasiūlymą įgyvendinti ir kol nebus aiškiai patvirtintos konkrečios alternatyvos ir šios problemos alternatyvės sprendimo galimybės, mes manome, kad apriepti, apriepties reikėtų nedidinti. <clears throat> kalbant apie kvotas, kurias siūlo komisija dėl e, florinuotų dujų, manome, kad reikėtų remtis 19 straipsnio nuostatomis. Iš esmės pritarėm pasiūlymui, tačiau manome, kad kai kuriuose srityse dar jį būtų galima pagerinti, pateiksime savo pakeitimus, kurie bus grindžiami realistinėmis ir pragmatinėmis rekomendacijomis. Pone Vils tris minutės kalbės. Nuo 90 metų e, planuotų dujų emisijos padidėjo 60 procentų, kitų šiltnamio efekto dujų išmetimas tuo tarpu sumažėjo. Komisijos pasiūlyme numatoma tik laipsniškas šių dujų išmetimo mažinimas, taigi jis yra nepakankamas ir kvotos nėra pakankamai griežtus. Nuo 2008 iki 2011 metų 21 procentas šių dujų dar iki 2030 metų turėtų būti ir toliau parduodamos. Nuo 9 iki 12 metų teikiami pasiūlymai e, laipsniškai sumažinti šių dujų išmetimą yra jokingi, nes pastelkiami duomenys yra pasenę. Taigi kvotos, e, kurias siūlo komisija, yra per didelės, mums reikia vienareikšmiškai uždrausti šias e, dujas, pasitelk, pasirimint anksčiau. <clears throat> patvirtintais atskirų dujų naudojimo draudimais ir tokiu būdu uh, siekiant apsaugoti ozono sluoksnį. Šiuo pasiūlymu bandoma įtvirtinti kai kurių e, fluorinuotų dujų gamintojų padėti rinkoje. Jeigu jie būtų patvirtinti, tuomet e, padariniai e, būtų pragaištingi, kadangi šios dujos dešimtmečius galėtų įsilaikyti mūsų atmosferoje. Tuo tarp mažos vietinės įmonės siūlo įvairius daug priimti, priimtinesnius šios problemos e, sprendimus. Teigiama, kad alternatyvus sprendimai galbūt yra per brangus, <clears throat> tačiau e, manome, kad e, jeigu būtų patvirtintas šių dujų draudimas, tai įmonės suplanuotų savo atitinkamas investicijas ir pasiūlą pritaikytų prie paklausos. Norėčiau grįžti dar prie ozonos sluoksnį teršiančių dujų, e, freono dujų draudimą naudoti šaldymo įrangoje. Buvo pasitelkti įvairūs moksliniai argumentai, bandant e, šiam draudimui užbėgti E, už akių, teigiant, kad neįmanoma be šių dujų gaminti šaldytuvų, tačiau kai vienas nedidelis gamintojas sugebėjo pateikti alternatyvą, kiti pasiekė jo pavyzdžių. Taigi, manau, kad florinuotų šiltnamio efektų dujų draudimo atveju reikėtų elgtis panašiai. Reikia nepamiršti, kad šias dujas naudojant visuomet pastaiko nuotėkis ir nuotėkis šių dujų kenkia tiek klimatui, tiek žmonių e, finansinėms galimybėms, kadangi reikia nuolat e, įrangą esančias dujas papildyti. Mm, ačiū poniai Vils, dabar Piel Ajuzo, Žil Panjo, Richardas Zeberis ir Fransuas Grostet. Šiulau nekalbėti ilgiau nei po pusantros minutės, kad galėtume Dalinos Makevin pranešimą apsvarstyti. Eh, Dėkuoju, ponia pirmininkė. Pabandysiu pasisakyti per eh, pusaštuntos minutės. Manau, kad šitas pasiūlymas yra geras, todėl kad jisai skatins inovacinės investicijas. Taip pat e, tai tinkamas aplinkosaugos požiūrių pasiūlymas, bet turime atsižvelgti į kai kurių sektorių įsipareigojimus. Žalioji ekonomika yra geras dalykas, tačiau turime nepamiršti realios ekonomikos taip pat. Tad šis pasiūlymas yra tinkamas, turint omenyje jo tikslus. Ir prieš e, Keltą minučių mes e, kalbėjom apie e, šitų e, dujų nebenaudojimą dešimtų metų. Tas dujas naudoja, pavyzdžiui, Afrikos valstybės, kuriuose yra labai karšta. Tad mes turim vienai per kitaip atsižvelgti realybę, realią ekonomiką. Ir manau, kad turi būti keičiama ta įranga, tačiau negalim staigiai atsisakyti uh, E, tos, tos įrangos, kuri dabar naudojama ir eidami ekonomikos ekologizavimo link turime daryti tai laipsniškai. Alternatyviniai variantai reikalauja daugiau energijos, tad e, galutiniai rezultatai galbūt būtų mažiau gražus negu kad yra sakoma. Ir negalime piršti viso, viso to įmonėms. Dėkuoju. Ponas Periniau. Kaip jūs žinote, mėly kolegos, F dujos prisideda prie klimato kaitos ir klimato atšilimo ir jos 23 procentais daugiau daro žalos negu CO2. Ir e, nuo 90 metų jūs e, padidė, jų kiekis padidėjo. Jo klimato kaitos požiūrių poveikis yra 23 tūkstančius kartų didesnis negu CO2. Mano nuomonės projektas buvo pateiktas vakar ir dabar aš norėčiau komentuoti aplinkosauginių aspektų e, ten esančių. Aš numatau keletą pakeitimų pateikti. Pirmas pakeitimas yra susijęs su personalo sertifikavimo e, datos e, pakeitimu. 8 metai vietoj 15. Toliau e, šių dujų poveikio potencialas klimato kaitos požiūrių yra e, daug didesnis ir čia taip pat reikėtų tų dujų keitimo datą keisti ne 20, o 25 metai. Ir taip pat uždraudimas pildomas įrangomis. Ta, ta įranga galės būti dar pildoma dujomis praėjus trim metam po įsigaliojimo. Hardzeiber. Ačiū. Pone pirmininkė, jei norime, kad mus vertintų rimtai, turime imtis veiksmų ir hidrofluorangelio vandeninių srityje. E, įvairios mokslinės ataskaitos rodo e, šių florintų dujų poveikio aplinkai apimtį. Manau, kad jei nesimsime jokių žingsnių, tai 2050 metais didžioji dalis šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir bus išflorintų dujų. dujų. Aišku, pietinėms ES valstybėms tenka ypatingi iššūkiai, tačiau nepaisant to, manau, kad rinkoje jau yra pakankama alternatyvų, tik reikia jas remti, reikia ambicingesnio požiūrio ir e, tokiu būdu naudos gausime tiek mes, tiek pramonė. Ilgalaikio planavimo galimybė turėtų tapti mūsų tikslu, Kalbant apie e, apmokestinimo sistemą, kurią mm, siūlo Bas Eichhout, nelabai aš ją suprantu. Manau, kad čia reikėtų galbūt e, konkrečių teisėkuros pasiūlymų, tačiau iš esmės ši iniciatyva yra pakankamai ambicinga. Fransas Krostet. E, merci, monsieur. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turime skirti šaldymo ir klimatizavimo įrangą. Dėl šaldymo įrangos, man atrodo, mes sutarėm, aš noriu galbūt atkreipti tik tai dėmesį į mažas ir vidutinės įmonės, todėl kad e, ribinė, ribinis dydis yra čia fiksuojamas komisijos ir manau, kad galėtume jį peržiūrėti, todėl kad e, neturime daryti neigiamas įtakos mūsų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Toliau e, klimatizavimo įranga. Tai Čia yra sakoma, kad e, iki 15-20 metų nebus pasirinkta perėti prie naujų reikalavimų. Komisija būtinai nori, kad 20 metų data būtų įrašyta. Aš manau, kad e, numatant tikrai geras alternatyvas galime dar pridėti dviejus metus ir fiksuoti 22 metų datą. Toliau. E, <clears throat> mobili įranga naudojama traukiniuose ar mašinuose, čia taip pat nėra tinkamų alternatyvų, todėl čia prievalė turėtų būti e, išbraukta. Ir e, kuomet alternatyvos yra tinkamos ir užtikrintos, tada tik tais atvejais galime fiksuoti e, datas, e, o kitais atvejais 20 metai, man atrodo, per artimą datą. O dabar suteiksiu žodį komisijai, ponė Tramholm. Ačiū. Pirmininkė, labas rytas, garbus Europos parlamento nariai. Ar e, pos komisijos pasiūlymas buvo užtikrinti, kad e, fluorinto tų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis e, būtų sumažintas? 2007-2012 metais parengtoje strategijoje Europos parlamentas taip pat pabrėžė, jog reikia sumažinti šiltame efektą sukeliančių dujų kiekių. kiekį. Šį kiekį mažindami mes taip pat kursime ir inovacijas, skatinsime žalėjimo iniciatyvas. Um, pranešėjo e, parengtame pasiūlyme yra iš esmės pritarame komisijos e, pasiūlymui. Kalbant apie laipsnišką mažinimą, komisija teikdama savo pasiūlymą rėmėsi tuo, kaip reikėtų e, sumažinti dabar vartojamoje įrangoje naudojamų e, florintų dujų kiekį iki 2030 metų. E, šis pasiūlymas e, rėmėsi tuo, kad mes savo apskaičiavimuose dar nebuvome įtraukę draudimų numatant konkrečias draudimų datas, reikia atsižvelgti į e, konkrečių gamintojų gebėjimą prisitaikyti prie šių reikalavimų. Komisijos pasiūlymas yra ambicingas ir fluorintoms dujoms mes numatėme e, tam tikrus draudimus tik tais atvejais, E, kai jos gali būti pakeistos natūraliomis alternatyvomis. Manau, kad galima numatyti papildomus reikalavimus, tačiau komisija mano, kad savo tikslų galima pasiekti ir nenumatant papildomų griežtesnių reikalavimų. Noriu pabrėžti, kad komisijos pasiūlyme pateikti draudimai yra techniškai įgyvendinami, tam pritarė ir ekspertai. Kalbant apie skirtingus sektorius naudojančius florintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kai kuriais atvejais pranešėjo pateikti draudimai yra per griežti nes nebus įmanoma visos įrangos pakeisti alternatyviomis dujomis ir taip e, atitikti draudimo reikalavimui. Kalbant apie iš ankstinį užpildymą, e, numatant jo reikalavimu, reikia atsižvelgti vėlgi į techninės e, gamintojų galimybės. Iš ankstinis užpildymas yra iš esmės svarbus ne tik siekiant palankaus poveikio gamtai, tačiau jei bus numatytas e, iš ankstinio užpildymo draudimas gamintojams, tai gamintojai galės importuoti e, tam tikras užpildymo medžiagos iš kitur. Štai kodėl yra labai svarbus e, ne tik iš ankstinio užpildymo draudimas, tačiau ir draudimas aptarnauti, kuris numatytas 2015 metams. Mes nekalbame apie įrangos pakeitimą. Mes kalbame apie tai, kad pirmą kartą aptarnaujant įrangą jau reikia pakeisti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas alternatyviomis dujomis. Jo labiau, kad fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikis aplinkai yra 23 tūkstančiais kartų didesnis nei anglės dioksido ir iš atmosferos pašalinti um, šias fluorintas dujas tiesiog būtina. Šiandien pasigirdo daug nuogastavimo dėl e, pietų Europos valstybių padėties. Tačiau noriu pabrėžti, kad visoje ES yra naudojama įranga turinti e, šių dujų ne tik pietuose. Todėl mes turime vertinti E, bendrą pasiūlymo poveikį šioms šalims ir e, specifinės papildomos e, sąnaudos pietinėse valstybėse dėl um, oro kondicionavimo įrangos galėtų būti galbūt neženkliai didesnės, gal tai sudarytų maždaug vieną eurą vienam gyventojui pietinėse valstybėse, lyginant su e, sąnaudomis, kurios teks likusiems ES gyventojams. Aš e, tikiuosi, kad ateityje pavyks gaminti e, modernę įrangą, o dabar problema yra ta, kad įranga gaminama su alternatyviomis dujomis yra brangesnė, o kai jos bus gaminama daugiau, tai ji nebus tokia brangi. Pirmininkas prašo e, komisijos atstovę baigti savo pranešimą. Ir pagaliau e, tas e, Paskirstimo mokestis turėtų būti taip pat e, patvirtintas, todėl kad turime atsižvelgti į tai, kad ne tik galutinis vartotojas turi e, prisimti visas sąnaudas. Todėl turime labai atsargiai kalbėti apie šį mokestį. Dabar labai trumpai pranešėjas, galbūt keletas pastabų apie mokesčių sistemą Viena valanda man, kaip suprantu. Viena minutė. Neteisingai išgirdau. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir komisijai už jų pateiktas pastabas. Trumpai, e, kaip supratau, palaikymo sulaukė draudimas šaldymo priemonėms O kalbant apie oro kondicionavimo įrangą, čia buvo pageidauta specifiškesnio požiūrio. Aš e, tikiuosi, kad e, mums pavyks susitarti, tačiau kalbant apie pasektorius, čia vėlgi reikalingos konkrečios apibrieštys. Ir aš stengiuosi labai aiškiai išskirti skirtingus draudimus. Tačiau aš tikrai dar kartą peržiūrėsiu oro kondicionavimo įrangos klausimą. Kalbant apie iš ankstinio užpildymo draudimą. Kol kas dar nėra pakankamai alternatyvų. Mes likščiau e, tokių pasiūlymų neturėjome. Dėl aptarnavimo draudimo e, turime spręsti šį klausimą, tikslindami taikymo sritį ir užtikrindami, kad draudimas aptarnauti būtų taikomas tik ten, kur įmanoma. E, dėl e, mokesčių, e, paskirstimo mokesčių, yra skirtumas tarp pietinių ir šiaurinių ES valstybių. Ir iš ties turėsime dar kartą persvarstyti šį klausimą, teikdami kompromisinius pasiūlymus. Pone pirmininkė, e, dvi minutės beveik kaip minutė. Taigi baigdamas noriu padėkoti visiems, tikiuosi gerą bendradarbiavimo ir rengiant kompromisinius pasiūlymus, tikiuosi, kad mums pavyks susitarti pakankamai greitai ir įspręsti visus šiandien iškilusius klausimus. Ačiū, Bas Aichaut. E, pakeitimų pateikimo terminas yra kovo 28 diena, 12 valanda. Envi komitete balsuosime birželio 19 dieną, o galutinis balsavimas e, dar nėra numatytas. Taigi 28 kovo pakeitimų pateikimo terminas, o 19 um, birželio balsuosime e, dėl nu, komitete. Dabar E, tabako e, pateikimas, e, gamyba ir pardavimas. Pirmiausia, suteiksiu žodį komisijai. Dominik Šnikels yra tabako kontrolės skyriaus vadovas. Dešimt minučių jums jei galite, neviršykite kalbėjimo laiko, todėl e, daugelis kolegų norės pateikti jums klausimus. Taigi, žodis komisijai. Much, Ačiū pirmininkė, pranešėjai, gerbimi parlamento nariai. Ačiū, kad pakvietėte komisijos atstovus pasikeisti pirmą kartą nuomonėmis. Visi žinome, kad e, tabakas kelia didelę grėsmę sveikatai ES dėl jo vartojimo miršta per metus 700 tūkstančių žmonių, tai yra maždaug Palermo dydžio miestas kiekvienais, mest, kiekvienais e, metais. 15 procentų vartotojų sumažėja maždaug e, jų gyvenimo trukmė 30 metų, taigi kontroliuoti tabako vartojimą yra tiek garbės reikalas, tiek ir ekonominė būtinybė. Pirmininkas sustabdo, nutraukia kalbėtų ir prašo pokalbius, kurie vyksta salėje, perkelti už salės durų, tam, kad tie, kurie toliau norėtų klausytis komisijos atstovo, sudarytų jam deramas sąlygas ramiai pristatyti temą. Labai ačiū. Jūsų pastaba labai naudinga. Būtinybė peržiūrėti tabako gaminių direktyvą yra akivaizdi. Dabartinė direktyva buvo patvirtinta 2001 metais, ji yra pasenusi, ją būtina pritaikyti prie rinkos mokslinių ir tarptautinių pokyčių. Ypač norėčiau, norėčiau pabrėžti, Ypač norėčiau pabrėžti tarptautinių pokyčių aspektą. ES pasirašė tarptautinę sutartį, tai yra tabako gaminių kontrolės pagrindų konvencija, privalome ją įgyvendinti ir laikytis atitinkamų konvencijoje numatytų gairių. Mūsų pasiūlymo teisinis pagrindas yra 114 straipsnis kuris, e, kuria reglamentuojama vidaus rinka ir mes labai aukštai vertiname teisėtumo principą ir e, rimtai vertiname teisinės rizikas, todėl turėtume visi vadovauti 114 straipsnio nuostatomis. Jau minėjau poveikį sveikatai. Keletą žodžių norėčiau e, tarti apie tabako gaminių rinką ES, jos 20-36 milijardai eurų, 89 procentai tenka e, cigaretėms, 7 e, procentai rūkamam tabakui ir kitokiems tabako gaminiams, taigi mes norėtume susitelkti ties, šiem, e, ties šiomis dviem gaminių grupėmis, ir, kurios daugiausiai grėsmės kelia tiek sveikatai, tiek ir manau, kad vertėtų tiesiomis susitelkti siekiant užtikrinti tam tikrą e, pusiausvyrą mūsų pasiūlyme. Dar vienas svarbus. Dar viena svarbi informacija. 70 procentų rūkalių pradeda rūkyti, būdami jaunesni nei 18 18 metų, nepaisant to, kad iki 18 metų išskyrus išimtis keliose šalise draudžiama asmenys pardavinėti tabako gaminius. Taigi teoriškai iki 25 metų turėtų būti neįmanoma pradėti rūkyti, todėl mes savo pasiūlyme e, siūlome daugiau dėmesio skirti jauniems žmonėms ir jų atgrasimui nuo rūkimo. Taip pat e, noriu pranešti ir pasakyti, kad rūkimo sukeliama žala uh, sudaro 25 milijardus eurų ir ta suma praktiškai lygi tabako pramonės gaunamam pelnui per metus. Dabar pristatysiu pagrindinės siūlomas priemonės, norėčiau pabrėžti labai trumpai penkias svarbiausias sritis. Pirmiausiai sudėdamosios dalys pasiūlyme daugiausiai dėmesio skiriama uh, kvapams ir skoniams, e, kurie daro tabako gaminius patrauklesnius. Komisijos narys e, atsakingas šį klausimą siūlo, kad tabakas e, tiek kvepėtų, tiek ir jo skonis būtų kaip tabako, o dabar galima rasti tokių gaminių, kurių skonis, pavyzdžiui, yra kaip tekilos. E, Dėl ženklinimo ir žymėjimo mes siūlome pakuočių priekinėje ir galinėje dalyje, taip pat e, ant pakuočių e, šaunų e, teikti atitinkamą įspėjimą informaciją ir valstybės narėms suteikimą galimybę ant visos pakuotės pateikti atitinkamą įspėjimą informaciją. Taip pat e, uždrausti e, patrauklę tabako gaminių pakuotę, kuri būtų panaši į, tarkime, lūpų dažus. Taip pat e, siūloma tinkamas priemonės, kaip kovoti su tabako gaminių nelegalia prekyba. Ostomasis tabakas arba kramtomasis tabakas mes siūlome išlaikyti ir toliau taik, dabar taikoma draudimą elektroninės cigaretės ir e, nikotino turintis gaminiai. Mes siūlome įtraukti e, elektroninės cigaretes ir nikotino turinčius gaminius į teisės aktų, farmakologinės trės teisės aktų taikymo sritį. Tokiu būdu mes sugebėtume 2 procentai sumažinti tabako vartojimą ir išgelbėti 2,5 milijono Europos piliečių gyvybės. Atvirkštinis ekonominis poveikis tabako pramoniai ir e, papildomus susijusioms sritims būtų nelabai ryškus. Mes manome, kad e, tabako tiekimo grandinėje būtų prarasti 5000 darbo vietų, tačiau būtų kita, jos būtų kompensuotas kitose srityse, sukuriant 8000 naujų darbo vietų. Tiek norėjau pasakyti savo įžangą ir pristatymę, tačiau taip pat norėjau nuoširdžiai padėkoti parlamentui už tai, kad taip greitai ėmėsi ir taip e, ambicingai ėmėsi šios svarbaus klausimo svarstymo. Mes esame pasirengę suteikti jums visokiojo pagalbą, ypač pranešėjams ir visiems kitiems, kurie dalyvauja šią diskusijose. Pirinkas, ačiū pono Šnikelsu, atsiprašau dar kartą už tą triukšmą dėl kurios buvo sunku pristatyti temą. Dabar streiksime žodį pranešėjai Lindai Makėvą. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Norėjau, kad komisija pirma pasisakytų, nes norėjau, kad kolegos susipažintų, ką pasiūlymas apima. Daug lobistų kalba apie tai, ko nėra pasiūlyma. Taigi tiesiog norėjau iš pirmų lūpų išgirsti, ką jūs siūlote. Teko girdėti, kad jūsų pasiūlomo, siūlomos priemonės neveiks, tačiau nuo tada, kai buvo pateikti nauji pasiūlymai, rūkymo apimtys e, sumažėjo visose valstybėse. E, prieš 50 metų 70 procentų visų vyrų rūkė 50 procentų moterių, o jūsų mm, veiksmai sumažino e, šį procentą. Tačiau Kokios tendencijos Europos Sąjungoje? E, Rūkimo populiarumas visose amžiaus grupėse mažėja, tačiau 29 e, procentai jaunimo šiandien rūko, tai yra daugiau nei seniau. Pasaulio sveikatos organizacija e, padarė tyrimus, pagal kuriuos išaiškėjo, kad 15, vyresniniai 15 metų e, vaikinai intensyviau rūko. E, merginų atveju e, rūkimas taip pat populiarėja. Manau, kad turime siekti atgrasinti jaunus žmonės nuo rūkymo. Daug kas pasakys, kad e, gerai reikėtų siekti, kad jaunimas nerūkytų. Tačiau pažiūrėkite, ką aš čia turiu. Tai yra rožinis mažas dalykas, kuris atrodo kaip lūpdažys, o viduje yra mažos sauros cigarilės, atrodančios labai gražiai. Kas e, nusprendė e, pateikti į rinką e, šias cigaretės? Strasbūrė aną savaitę aš nusipirkau cigaretės, kurios yra šokolado skonio. Ar jaunimas rūkydamas tokią cigaretę tikrai mes ją? Ja. Komisija kalbėjo apie konvenciją. E, tai yra tarptautinis susitarimas su numatytais įpareigojimais, privalomais įpareigojimais. E, daugelis valstybių pasirašė šią konvenciją, ES kai kurios valstybės pradėjo ratifikavimo procesą. 20 valstybių narių yra numatomas draudimas, kad pakuotėje būtų daugiau nei 20 cigarečių. 10 šalių priklijuoja prie cigarečių pake, pakelių įspėjamuosius ženklus. Tai yra alternatyvios priemonės, o Europos parlamentas kreipėsi į komisiją, kad ji pateiktų konkretų pasiūlymą, kokiu priemonių galime imtis dar. Mes norime, kad mūsų vyriausybės įgyvendintų pagrindų konvenciją. Aišku, Europos Sąjunga neturėtų klaidingai galvoti, kad kitos šalis eina kita linkme. Australijos e, valdžia e, taip pat e, klyjuoja įspėjimus apie žalą sveikatai. Jungtinė karalystė taip pat svarsto priimti tam tikrus griežtesnius įstatymus. Tabako kontrolė. 62 e, valstybės iš jų 10 ES valstybių narių naudoja spėjamuosius ženklelius. JAV uždraudė papildomus priedus įskyrus e, mentolį, Kanada taip pat. Brazilija užbro, uždraudė bet kokių priedų um, ir skonių naudojimą uh, cigaretėse. Brazilijoje rūkimo skaičiai sumažėjo nuo 70 e, procentų iki 50 procentų. Taigi e, teisės aktų sugriežtinimas e, tiesiogiai veikia tabako gaminių vartojimą. Aš remsiu komisijos pasiūlymą, o savo pranešime kai ką pakeisiu, tačiau tai bus tik griežtėjimo linkme. Kalbant apie papildomą skonį, kodėl mes norime, kad jaunimui rūkimas taptų skanesnis? E, kai kas galbūt norės e, rūkyti e, žemogio ar aviečių skonio cigaretes. Manau, kad mes turėtume paremti komisijos pasiūlymą. Įspėjimai apie grėsmę sveikatai. Aš išklausiau tabako gamintojų atstovų nuogastavimus, kad tie įspėjimai apie grėsmę sveikatai neveikia, tačiau aš kreipiausi į įvairių šalių sveikatos ministrus, sulaukiau atsakymą iš Vokietijos. Uh, E, kuriame pabrėžiama, kad vizualūs įspėjimai apie grėsmę sveikatai atgrasina žmonės nuo tabako gaminių vartojimo, ypač tuos žmonės, kurie ketina rūkyti pirmą kartą. E, kai 70 procentai visos e, cigarečių pakelio pakuotės yra įspėjimas, tai jau atgraso. Australija pasirinko kiek kitokią įspėjimo formą, tačiau komisija e, leidžia valstybėms numatyti dar griežtesnės priemonės nei jos teikiamame pasiūlyme. Norėčiau, kad komisija pateiktų savo poziciją ir dar kartą pabrėžtų, kad e, valstybės gali dar labiau sugriežtinti ženklinimo ir pakuočių reikalavimus. Pramonės atstovai kalba, kad standartizuotos e, cigarečių pakuotės skatins kontrabandą ir e, cigarečių klastotės. Tačiau aš kalbėjau ir su kitomis, e, kitais atstovais ir iš ekspertai teigia, kad e, gamintojai klysta, nes e, su klastotėmis yra kovojama labai griežtai, yra numatyti. Tos, tam, numatyti tam tikri saugikliai, kurie turėtų padėti kovoti su padirbinėjimu ir Aš norėčiau tiesiog rekomenduoti um, išklausyti ekspertų poziciją šio klausimo. Dėl draudimo ir tai rodo Švedijos atvejis um, reikėtų uždrausti papildomo skonio vartojimą tabake. E, dėl tarp valstybinio pardavimo aš kol kas e, nemačiau teisinio pasiūlymo, kai kurios valstybės neleidžia iš kitų valstybių e, įvežti ir pardavinėti cigaretes. Elektroninės e, cigaretės yra įmanomos jau keletą metų Anksčiau buvo pateiktas pasiūlymas, pagal kurį šios cigaretės buvo skiriamos kaip vaistai. Dabar yra e, renkami duomenys apie šių cigarečių daromą poveikį sveikatai. E, daugelis ekspertų galvoja, kad šios cigaretės galėtų būti naudingos, metant rūkyti, tačiau reikia sutarti dėl e, kokybės standartų. Kai kuriuose cigaretėse buvo, nebuvo visai nikotino, kai kuriuose buvo per dideli nikotino kiekiai. Jungtinėse e, valstijose dabar yra svarstomas elektroninių cigarečių naudojimo klausimas. E, komisijos pasiūlyme yra numatyta kai kurias rytis reguliuoti per deleguotuosius teisės aktus. Aš prie šio klausimo dar dirbsiu, nagrinėdama, kuriuose srityse tai būtų prasminga. Uh, Lobistų veikla per pastarąsias keletą savaičių yra gan intensyvi. Jūs tikriausiai jau girdėjote, kad bet kokie įspėjimai apie žalą sveikatai neveikia, e, dideli užrašai neveikia. Ir tada iškyla klausimas, kodėl lobistai pasisako prieš tokį ženklinimą. Um, Grasinama, kad tabako gamintojai apskūs šį komisijos pasiūlymą, tiksliau ne pasiūlymą, bet to, tokį teisės aktą. Tačiau e, tabako gamintojai nuolat kreipiasi į teismus. Mes turime suvokti savo atsakomybę. Mes privalome um, prisimti atsakomybę už žmonės, už visuomenę. Ir aš nenoriu, kad bet kas iš mūsų jaustų, kad mes nepadarėme visko, ką galime, kad jauni žmonės nerūkytų. Aš tikiuosi, kad mums pavyks sutarti dėl labai griežtų visuomenės sveikatą gerinančių priemonių, kurioms pritars ir visos ES valstybės. Aš Lindė Makėvan dabar perskaitysiu pavardės tų, kurie užsiregistravo kalbėti. Aišku, kalbės šešiniai pranešėjai, Kalas Florence, Frederik Rys, Kalšliuter pavaduos Satohasi, pana Kelina taip pat pavaduos kitas kolega, ponas Rosi kalbės ir pana Andersen šešėlinė pranešėja. Kiti kalbėtojai yra Glenis Vilmot, Rebecca Taylor, Boguslav Sonik, Peter Lyze, ponė Parvanova. Pone Hübner, Žil Parnio, Kabranach, Karel Brok, Pilar Ajuzo ir Sofija Okuni. Ar praleidau nors vieną kolegos pavardę, apie Terelizę nebūkite toks optimistas, nes kalbėtojų gali būti ir mažiau. Taigi dabar steiksime žodį šešėliniams pranešėjams. Ir pirmasis kalbės Karl Heinz Florence galbūt ir sutilpsime į tris minutės, nes komisija Linda Makemen jau svarbiausius dalykus minėjo, jų nereikia kartoti socialdemokratams, e, savo kolegams norėčiau pritarti. Mums reikia naujos direktyvos, nes ir atsiradė daug naujų gaminių ir mokslinių žinių padaugėjo. Puikiai žinote, kad aš taip pat esu smulkus verslininkas, man svarbu e, kurti darbo vietas, turėti darbo, uždirbti pinigų taip pat man yra svarbu. Vokietijos tabako pramonėje dirba 6 tūkstančiai darbuotojų. Jeigu padalintume tą skaičių iš 300 darbo dienų, tai galite įsivaizduoti tą mastą, kuris susijęs su darbuotojų rūkimu. Tai mm, tada būtų galima palyginti, pavyzdžiui, tą patį mastą su e, tuo, kad keturias dienas, tarkime, Vokietijoje neskraidytų ne vienas lėktuvas. Taigi manau, kad ekonominiai kriterijai čia neturėtų būti laikomi pačiais svarbiausiais, kaip daug kas siūlo elgtis. Kodėl toks svarbus yra reklamos klausimas? Tas argumentas iš tiesų yra makabriškas. Jeigu 700 tūkstančių naujų žmonių per metus miršta dėl rūkimo, tai reikia juos pakeisti. Tai tik taip veikia rinkos ekonomika. Todėl reikia užkirsti kelią mažų cigarečių reklamavimo kampanijai, planų cigarečių reklamavimo kampanijai ir jauni žmonės e, pasiduoda tos e, reklamos vilionėms ir mano trys vaikai, kurie nėra tokie tobuli, kaip aš pageidaučiau, taip pat yra tapę šios reklamos aukomis. Galima būtų diskutuoti dėl to, ar įspėjimai apie pavojų sveikatai turėtų uh, užimti 70-75 procentus pakuotės, taip pat ir dėl tos informacijos, uh, kuri turėtų būti talpinama uh, įspėjimojo teksto būtų galima diskutuoti dėl elektroninių cigarečių šiandien, aš nenorėčiau kalbėti, pateikti argumentai buvo pakankamai įdomus, tačiau dar turėčiau apsispręsti dėl to, kas man yra svarbiausia šioje srityje. Nuolat e, kalbama apie tabako gaminių kontrabandą. Mėly tabako gamintojai seniai yra įrodyta, kad pusė nelegalių tabako gaminių yra pagaminta jūsų gamyklose ir tik yra supakuoti į nelegales pakuotės. Taigi čia reikia apsišluoti savo kėmėjams. Ačiū, Frederik Rys dabar. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, nes turime mažai laiko ir paliesiu tik pačius pagrindinius e, aspektus. Mes išklausėme pranešėją ir šešėlinius pranešėjus ir uh, Žinome, kad yra sakoma, jog šitas pasiūlymas kelia pavojų žimtumui, ypač mažose ir, ir mažose ir vidutinėse įmonėse. Tad aš nenorėčiau dabar ginčytis tuo klausimu ir pateikti statistinių e, duomenų. Tabakas Europoje turi tapti mažiau patrauklus jaunimui. Kalbant apie pakavimą, aš pritariu komisijos, komisijos ambicijoms. Uh, šituo klausimu. Manau, kad reikėtų ir vaizdų, ir teksto, maždaug apie 50 procentų viso mm, pakelio ploto. Tik tai 10 valstybių narių naudoja nuotraukas e, ant pakelių. Manau, kad pasiūlymas šito požiūriu yra subalansuotas. Toliau dėl spalvų ir e, kvapiųjų priedų vanilė, mentolas ir taip toliau. Manau, kad tai yra esminis e, pasiūlymo aspektas, labai svarbus aspektas. E, e, apklausos rodo, jog šitie dalykai labai patraukia vartotojus, kuomet jie renkasi cigaretės ir jeigu pramonė panaudoja tuos priedus, tai prisideda prie didesnio skaičius klientų patraukimo. Toliau e, griežtos e, priemonės e, dėl e, cigarečių ir. Niojamojo tabako dėl cigarylių. Pavyzdžiui, Kanados statistika rodo, jog cigarilės taip pat e, yra jaunimo E, viliojimo tam tikra priemonė. Ir jau jauni vartotojai tarp 6 ir 10 metų bando rūkyti cigarylės ir todėl turime atkreipti ypatingą dėmesį į, e, į šį aspektą. Elektroninės cigaretės čia labai svarbus dalykas. Prieš dešimt metų mes nekalbėjome apie tai, nes nebuvo elektroninių cigarečių, tad tabako pramonė yra labai inovatyvi šioje srityje. 18 straipsnis. Čia mes turime užtikrinti dozavimo saugumą, bet turime nepamiršti ir realybės, todėl reikėtų galbūt giliau išnagrinėti rybinės vertės. Tad turime imtis priemonės išžvelgdami į realybę ir Turime užtikrinti, kad tai jaunimas e, nevartotų elektroninių cigarečių kaip naujos paskatos e, rūkyti. Dėkuoju. Kiitoksia. Äh, raportööri Linda McEvan. Äh... Ačiū. Linda McEvan palengvino mano užduotį, todėl kad aš iš esmės pritariu viskam, ką ji išsakė. Pasiūlymos, e, komisijos pasiūlymas yra geras, e, eina teisinga linkme. Parlamentas tikriausiai norės griežtesnių formuluočių, o Žalyliųjų frakcijai svarbiausia šioje direktyvoje būtų kažkas panašaus e, kaip Australijoje. Tai yra ant kiekvieno vienetinio pakelio e, numatomas e, įspėjimas. Australija jau taiko šią priemonę ir šiandien buvo pabrėžta tai, kad e, svarbu pasiekti svarbę tikslinę auditoriją, tai yra jaunus e, žmonės. 54, žmonės, pradeda, 54 e, procentai visų rūkalių pradeda rūkyti labai jauname amžiuje, maždaug 40 procentų nesulaukia 5, 18 metų. Manau, kad tai yra puikus argumentas, dėl ko turėtume numatyti griežtas priemonės. Uh, Papildomų kvapų draudimas e, yra geras, tačiau manau, kad neužtenka komisijos išvardytų, išvardyto sąrašo. Reikėtų e, pa, e, uždrausti ne tik būdingo kvapo priedus, tačiau bet kokius kvapo ar skonio priedus. Uh, reikėtų uždrausti reklamą pardavimo vietose. Manau, kad tai taip pat sumažintų pardavimo apimtis. Yra pakankamai įrodymų, kad kai žmonės nemato netoli savęs tam tikro produkto, jie ir neusimano jo pirkti. Kalbant apie elektroninės cigaretes, čia reikalinga rasti tinkamą pusiausvyrą, suteikiant galimybę naudoti elektroninės cigaretes tiems, kas nori mesti rūkyti, Tačiau reikėtų užkirsti kelią e, galimam rūkimo e, pradėjimui tų žmonių, kurie vartoja elektroninės cigarettes. Jeg vil starte med at sige, at øh, vi er enige med kommissionen i, at den helt store opgave... Mes øh, visi sutarėme komitete, jog mūsų pagrindinis tikslas yra užkirsti kelią e, naujiems vartotojams pradėti rūkyti. Jaunimui. Šiaip, aišku, negalim visiškai panaikinti rūkimo. Ir galbūt mes bendraujam per daug veidmainiškai su tabako pramonė. Juk kuomet yra parduodami šokoladiniai saldainiai cigarečių formos, juk tuo mes viliojam jaunimą, o nesaugusius. Turime labai aiškiai tai sakyti gamintojams. Rūkimas yra malonumas, tai yra kai kurių suaugusių hobis. Jeigu mums pavyktų apsaugoti jaunimą nuo rūkimo, tuomet galbūt mūsų diskusija taptų racionalesnė. Paimkim reklamą. Jeigu draustume gamintojams daryti reklamą, tuomet būtų iškreipima konkurencija ir būtų nesažininga konkurencija su kitais gamintojais. Tad reikia kitos politikos, kito sprendimo. Mes finansiškai remiame tabako pramonę. Tai neturi jokios prasmės. Reikia nebesubsidijuoti šios e, pramonės. Cigarai snusas, cigarilės. Juk visose šiuose produktuose yra tos pačios toksiškos medžiagos, kodėl mes turime diferencijuotai žiūrėti į visus šituos e, produktus. Juk cigaras tai taip pat tabako gaminys. Ir jūs nerūkat 45 tabakų, tie, kurie rūko, nerūko 45 cigarų per dieną. Lygiai tas pas pasakytina apie cigarilės. Uh, tabako pramonė elgesi ir kalba veidmainiškai. Mes turim padėti tašką čia. Manau, kad e, turime aiškiai suvokti padėtį, nes tabakas yra labai rimta problema jaunimui. Ir kita vertus yra per mažai reglamentuojančių teisės aktų. O jaunimui svarbu, kad būtų skanu ir kad tai uh, stiprintų jų statusą. Ačiū, Anderson. Ačiū. Manau, visi suprantame Europos parlamento e, atsakomybę. E, ši direktyva palankiai veiks e, žmonių sveikatą ir ypač turėtų apsaugoti jaunus žmonės nuo pradėjimo rūkyti. E, kalbant apie 70 procentų cigarečių pakuotės išorės plotą, ant kurio turėtų būti pateiktas žen... įspėjamasis ženklinimas. Ženk Manau, kad e, galima kalbėti ir apie kitus, e, kitas galimybės, tačiau iš esmės turime susitarti dėl standartizuoto ženklinimo. Kalbant apie kvapus ir skonius, e, komisijos pasiūlyme reikalavime drausti pateikti rinkai būdingo kvapo ir skonio tabako gaminius. Manau, kad reikėtų uždrausti bet kokius e, skonio ir kvapo priedus. Reikėtų siekti, kad žmonės e, būtų atgrasomi nuo rūkimo ir ypač jauni žmonės. Manau, kad kaip komisija taip pat pabrėžė, cigaretės turi atrodyti kaip cigaretės ir būti cigarečių e, skonio. Reikėtų supaprastinti kai kurias formuluotės Manau, kad pirmiausia turėtume galvoti, kaip praktiškai atrodys mūsų reikalavimai, nes iš esmės tabakas yra unikalus produktas, kuris turėtų būti taip ir traktuojamas. Aš nemanau, kad dabartinis reglamentas yra pakankamas. E, būta nesklandumų dėl e, produktų ženklinimo, e, dėl nikotino kiekio pateikimo ir nikotino kiekio ant elektroninėse cigaretėse pateikimo, nes buvo klaidingai teigiama, kad elektroninės cigaretės yra nekenksmingos, tačiau taip nebuvo. Mes turime užtikrinti, kad visi pateikiami produktai į rinką būtų saugus, turime užtikrinti jų pardavimo stebėseną, taip pat e, turime siekti, kad parduodantys vaikams tabako gaminius būtų nubausti. Kolegos kalbėjo ir apie ekspertų um, pateiktą statistiką, uh, kai um, pabrėžiama, kad jei tabakas nėra žmonėms aiškiai matomas, jie jį perka mažiau. Pirmininkas nutraukia kalbėtoją. Glenis Vilmort. Ačiū. Pritariu, kad reikalingas tikslesnis ženklinimas ant pakuočių, taip pat reikia reguliuoti tabako priedų e, klausimą. Tabakas yra vartojimo prekė ir blogai, kad e, toks priklausomybę keliantis produktas nėra taip pat griežtai reguliuojamas kaip tas tušinukas, kuris yra mano rankose. Europos e, Sąjungoje yra teigiama, kad parduodami produktai yra saugus. E, elektroninės e, cigaretės yra vartojamos kaip vaistai, padedantis nutraukti rūkymą. Tik tokiu tikslu elektroninės cigaretės ir turėtų būti naudojamos. Tuo tarpu Junktinės karalystės televizijoje yra tarsi skatinamas e, rūkimas. E, jei kažkas nusprendžia neberūkyti, puiku, tačiau um, nikotino turinčios cigaretės neturi e, būti kitokio skonio. Mes turime labai rimtai spręsti šią problemą. Rebeka Telak. Pritarčiau pranešėjui ir kitiems išsakusiems savo poziciją dėl pakuočių ir ženklinimo. Nesikartosiu. Kalbant apie 14 straipsnį ir kombinuotus įspėjimus tam tikroms cigaretėms manau, kad reikėtų dar kartą peržiūrėti kiekius. Kalbant apie e, tabako produktus, tokius kaip elektroninės cigaretės, jungtinėje karalystėje yra pateikta E, tos išvados apie tai, kad elektroninės cigaretės gali e, kelti ir grėsmę sveikatai. Manau, e, kad reikėtų numatyti griežtus leidimus joms. Taip pat turime stengtis, kad šis produktas netaptų patrauklus paprastiems vartotojams, todėl labai svarbu e, skleisti tinkamą informaciją. Taip pat svarbus ir draudimai rūkyti viešose vietose. Manau, kad reikėtų suderinti valstybių narių e, priimtus reikalavimus dėl nikotino kiekio e, cigaretėse. Bokuslav Sonik, tada Peter Lyza. Labai ačiū. Noriu atkreipti dėmesį į vieną aspektą, apie kurį nebuvo kalbėta šiandien. Komisijai, e, komisija e, numato draudimą kad tam tikros kersmens cigaretės turėtų būti laikomos irgi cigaretėmis. Man įdomu, kodėl kalbame apie skersmenį, bet ne apie ilgį. Um, Europos komisija kalbėjo tiek apie agurko ilgį, tiek apie banano išlinkimo laipsnį, todėl šiuo atveju manau, kad e, galėtume vadovautis um, paremta nesena patirtimi. Kodėl JAV ir Kanada išlaikė mentolį kaip priedą e, cigaretėse, nors šiaip jau priedus reglamentuojantis reikalavimai šiose šalyse yra griežti. Dabar um, Paskutinis klausimas. Komisija kalbėjo apie naujus principus kovai prieš kontrabandą valstybėse narėse. Ar galima gauti daugiau informacijos? Peter Lyze, tada Ana. Ačiū pirmininkai, ačiū Lindai Makėvim, Karolens Florensui iš LP frakcijos. Pritariu komisijos pasiūlymui jų esmiai. Aišku, atskiras smulkmes dar turėtume suderinti, pavyzdžiui, dėl standartinės pakuotės dydžio, nežinau, ar reikia to standarto. Manau, kad komisijos narys Borgas pateikė tinkamą kompromisinį pasiūlymą. Neturėtume uždrausti elektroninių cigarečių, taip pat ir užsliptomis priemonėmis, nes elektroninė cigaretė gali atpratinti nuo rūkimo, tačiau reikia tinkamai e, jo, jų vartojimą reglamentuoti. Ana Rosbach, noriu Jums pasakyti, kad e, pirmininkas yra problemos su vertimu į, vert, į italų kalbą. Kolegų iš Italijos nėra, tačiau matau, kad neverčiama į italų kalbą. Ar tiesa? Kolegų iš Italijos nėra, taigi tęsime pusėti be vertimo į italų kalbą. Ponas Lyzė, italų lobistai visi moka angliškai. Šiuo prašau man kompensuoti prarastą kalbėjimo laiką už šią pertraukėlę. Dėl tabako subsidijų mūsų parlamentas dėja praėjusią savaitę patvirtino subsidijas tabako gaminiams ir tikimės, kad taryba tam pasipriešins. Svarbiausia mintis yra apsauga nuo pasivaus rūkimo. Šias rytė galima būtų pagerinti komisijos pasiūlymą. Dabar siūloma pasitelkti komitologijos procedūrą dėl e, įspėjamųjų užrašų apie grėsmę sveikatai, jie skirti siekiant uh, kad jaunimas nepradėtų rūkyti, tačiau e, trečiose šalise yra gerų pavyzdžių, kaip apsaugoti nuo rūkimo poveikio vaikus, naujagimius. Pirmininkė šį sakinį dar vis tiek pasakysiu iki pabaigos. Ryšys e, tarp rūkimo ir staigių kūdikio mirčių yra įrodytas, taigi šių sprendimų neturėtume perleisti komitologijos procedūrai. Dabar kalbės kolegė Parvanovą, po to ponas Demis Maker, ponė pirmininkė, aš deklaruosiu interesų konfliktą, aš esu gydytoja ir tabako gaminiai žuda, e, padaro žmonės nelegaliais. Aš kaip gydytoja esu nusiteikusi prieš tabako gaminius ir manau, kad jeigu mes norime apsaugoti darbuotojus, ūkininkus ar taip toliau, e, siekdami sumažinti šios direktyvos poveikį, tai taip pat turi deklaruoti interesų konfliktą. Noriu pareikšti parmą komisijai Lindai McEvan šios direktyvos tikslas sumažinti 2 procentais rūkalių skaičių ir išgelbėti per penkerius metus 2,5 milijono gyvybių, jeigu dėl to e, e nevertėtų paukoti 5000 darbo vietų, nežinau, ką vertėtų paukoti. Šiuo metu nejuntame jokio pasiryžimo iš tabako pramonės bendradarbiauti Ir mes todėl turėtume būti labai apdairus ir stengtis atidžiai ir apdairiai bendrauti su tabako pramonės lobistais, kurie bando mums daryti įtaką šiame parlamente, nes priešingą atveju mes neišgelbėsime tų 2,5 milijonų gyvybių. Ponas Demis Maker, ačiū pirmininkė. Dėkuoju. Visų pirma, noriu pasakyti, kad e, pritariu pranešėjų ir Europos komisijos e, pasiūlymui šituo klausimu. Visuomenės veikata turi būti svarbiausias dalykas. Ir mes iš tikrųjų čia turime galimybių keisti padėtį. Manau, kad reikia palaikyti šį pasiūlymą. Aš taip pat uh, pritariu tam, jog tabakas turi turėti tabako skonį, o ne, o ne kokį nors kitą. Ir e, manau, kad e, tinkami teisės aktai galėtų tinkamai pagerinti e, padėtį. Mano šalyje, pavyzdžiui, sumažėjo rūkančių ir mirčių skaičius sumažėjo nuo 39 su virš iki 37 su virš. 33. Trisdešimt trijų procentų. Kalbant apie pirinkančią Airiją, Airija labai aistringai gynė šį pasiūlymą sausio mėnesį. Airijos ministras sakė, įsivaizduokit, jog Kaip būtų, jeigu tabakas būtų naujas produktas? Mes neleistume tokio produkto pateikti į rinką, nes jis yra toksiškas ir mirtinas. Jolanta Hibna. Ačiū. E, kolegos kalbėjo apie tai, kad mūsų tikslas yra apsaugoti jaunų žmonių sveikatą. Ko pasigėdau e, šiame komisijos pasiūlyme? Pirmiausia, švietimo. Be švietimo galime visi tik kalbėti, e, tačiau tai bus tik žingsniukas, o ne žingsnis priekin. Aš žinau, kad čia kalbama apie subsidarumą, tačiau nepamirškite, kad kiekvienoje šalyje skiriasi e, leidimas, nuo kada galima parduoti tabako gaminius jaunimui. Vienur 18 metų, kitur 16 metų turime suvienodinti šį standartą. Kitas dalykas, kodėl nenumatytas tam tikras specialus veikatos draudimas rūkaliams. Neapsimetinėkime. Dar vienas dalykas - nelegalus pardavimas. Spustelkite kompiuterio pelės mygtuką ir galėsite nusipirkti bet kokį tabako gaminį. Jei e, nepilnametis yra vienas namuose, tėvai išvažiavę, jis yra su močiute, jis gali prisėsti prie interneto ir nusipirkti cigarečių. Taigi turime apsispręsti, ar mes spręsime problemas ar ne. Aišku, negali būti jokių klaidinančių pakuočių. Neturime vaidinti, kad tai yra saldainiukas ar šiaip kokį gerą skonį turintis daiktas. Tiesiog cigaretė yra cigaretė ir viskas. Monsieur le Président, chers collègues. Pane pirmininkė, mėly kolegos, sakykime atvirai, jog e, tabako pramonė jau senai peržengė savo prekybinės prerogatyvas, kurios e, yra nustatytos civilizuotam pasauliui. Ir ši pramonė dėja elgesi nusikalstamai, manau, kad tas žodis yra neper stiprus, kadangi 6 milijonai žmonių miršta dėl rūkimo, 600 e, tūkstančių Europoje. Tas skaičius 2030 metais gali pakilti iki 30 milijonų pasauliniu mastu. Tad mes, politikai, turime taip pat savikritiškai žiūrėti į, į mūsų vykdomą politiką. Turime nebebūti veidmainiai bendraudami su e, šios sektoriaus e, gamintojais. Aš manau, kad mūsų pozicija čia yra tarsi politinių klientų pozicija. Aš pritariu komisijos pasiūlymui, e, kuri, kuriam pritarė ir mūsų pranešėja. Norėčiau pateikti kai kurių pakeitimų, kad uh, būtų išplėsta direktyvos, išplėsta direktyvos taikymo sritis ir kad direktyva apimtų visus tabako produktus, taip pat e, apimtų ir e, kvapesias medžiagas. Turime įtvirtinti draudimus, saugodami viešoje e, visuomenės sveikatą. Dėkuoju. paveldo Pirmininkė, mėly kolegos, pritariu didžiai daliai išsakytų minčių apie neigiamą tabako poveikį sveikatai. Esu taip pat medicinos daktaras, taigi suprantu, apie ką kalbu. Pritariu visoms priemonėms, kuriomis siekiama apsaugoti nepilnamečius vaikus nuo bet kokių kvaišalų, ne tik tabako vartojimo. Tačiau ES politika neturėtų būti grindžiama tik iš Briuselio nuleidžiamais sprendimais, nes Čekijos vyriausybė, senatas ir parlamentas jau yra priemę atitinkamus sprendimus šioje srityje, pranešėjas ir kiti kalbėtojai aiškiai minėjo, kad valstybės narės pačios gali imtis veiksmingų priemonių siekdamas apsaugoti savo piliečius nuo neigiamos tabako nuo neigiamo tabako poveikio. Dabar mes bandoma užbėgti šioms priemonėms už akių, priimdami sprendimus Briuselėje, nes valstybės narėse veikia pareigūnai, kurie nėra mažiau atsakingi už Briuselio pareigūnus. Ačiū, pirmininkė, sako panas Pots, dėkoju pranešėjai, jie elgesi labai drąsiai ir tos drąsos jie prieiks ateityje, nes tabako lobistai ne tik lankosi asmeniškai parlamente, tačiau siunčia mums labai daug laiškų, per kuriuos bando daryti įtaką. Buvo minėtas problemas susijusius su subsidiarumo principo laikymuose, taip pat apie tai kalbėjo prieš mane pasisakęs kolega, tačiau turime nepamiršti, kad per metus miršta 700 tūkstančių žmonių, tai yra 700 tūkstančių vartotojų, todėl tabako pramonėje reikia naujų vartotojų, todėl į rinką tiekiami specialūs kvapai, cigaretės, kurias lengviau rūkyti, siekiant pripratinti jaunimą prie rūkimo Todėl šis komisijos teikiamas pasiūlymas yra naujas, jis yra pakankamai aukštos kokybės, mes turėtume jį rimtai svarstyti ir uh, siekti apsaugoti Europos piliečių interesus e, visuomenės uh, sveikatos apsaugos srityje, ponė Ajūzo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turime remti tai, kas saugo visuomenės sveikatą. Aš jau sakiau, kuomet komisaras dalyvavo mūsų posėdėje, šios direktyvos tekstas turi būti suderintas su teisės aktais dėl nelegalių tabako gaminių. Tuo tarpu kol kas tai nepadaryta. Direktyva yra priimta 27 ES valstybių ir turime suderinti šitas nuostatas su tarptautinėmis e, nuostatomis. Noriu taip pat pridurti, jog informacinės kampanijos švietimo veiksmai čia yra asmeninis dalykas. Turime skleisti informaciją ir informuoti jaunimą mokyklose, licėjose, kitur apie tabako pavojus. Kolegai, pritariu kolegai Lyzai. Mes e, subsidijuojame tam tikrą kultūrą žemės ūkio sektoriui ir turime nustoti tai daryti. Pone Aukuni, aš e, norėčiau šiek tiek daugiau laiko, ponė pirmininkė, todėl kad kalbu Fransuas Grostet vardu ir paskui taip pat pridėsiu dar keltą minčių ir nuo savęs pusantros minutės tame. Tad šita basimoji direktyva turi spręsti priežastis. Čia buvo priminta daug statistinių domenų. Pone Grostet labai apgalėstauja, kad negali pasisakyti, nes jinai turėjo išeiti į kitą posėdį. Bet jinai, noriu, aš pasakyčiau štai, kad visų pirma, prevencija. Prevencijos kampanijos valstybėse narėse išsikvėpė informacinės kampanijos uh, turi dabar elgtis labai tikslingai ir e, renkti informavimo kampanijas tiksliniai publikai, tai yra ypač jaunimui, kurios, e, kuri labiausiai paliečia tabako gaminiai, skaudžiausiai paliečia. Šios e, priemonės gali būti daug naudingesnės sąnaudų požiūrių lyginant ją su kitomis priemonėmis kovojant su e, tabako gaminiais, tad turime būtinai tai atsižvelgti. Ir aš taip pat pridėčiau, pridėčiau dar didaktinės priemonės mokyklose. Turime ne tik tai skatinti valstybės narės, bet e, reikalauti, kad valstybės narės e, renktų tokias informavimo kampanijas mokyklose reikėtų, kad komisija e, taip pat pasakytų, ar yra mokslinių tyrimų, kuriais galėtume pasiremti. Kai kuriuose valstybėse narėse, kai kurie tabako gaminiai laikomi cigaretėmis, kitose valstybėse narėse tie patys gaminiai laikomi medikamentais. Mums čia reikia daugiau informacijos ir ženklinimas. Man atrodo, jog vien tik nuotraukos neišspręs e, problemų neturėkime iliuzijų. Dabar įvairūs neprimtini dalykai yra parduodami labai gražiai įpakuoti ir pakavimo problemų sprendimas yra e, nepakankamas dalykas, neturėkime iliuzijų. soll auch noch hier in einem Gebiet. Ačiū, laiko nedaug laiko, komisija vėl turime steigti galimybę įvertinti girdėtus argumentus, taip pat pranešėja dar turėtų apibendrinti diskusiją. Diskusijos buvo pakankamai aukšto lygio ir kokybiškos dėl elektroninių cigarečių. Ponas Florensas minėjo, mes negalime įtraukti elektroninių cigarečių, mano manimu, Galbūt komisija galėtų patikslinti tą informaciją į tabako direktyvos peržiūrą, nes e, pastarosiamis savaitėmis girdėjau, kad elektroninės cigaretės naudojamos siekiant atprasti nuo rūkimo, o jaunimas nepradeda rūkyti nuo elektroninių cigarečių. Galbūt tabako pramonė yra suinteresuota tuo, kad šis gaminys būtų kuo greičiau pašalintas iš rinkos. Taigi aš nelabai esu tikras dėl to, ar vertėtų pritarti komisijos teikiamam draudimo pasiūlymui. Kadangi čia reikia išvelgti akivaizdžius e, komercinius e, interesus, iš vienų ir kitų pusių, tačiau iš vienos ir kitos pusės, tačiau šios dienos diskusija tikrai buvo gera ir džiaugiamės galėdami e, rengtis tolesniems diskusijoms. Dominik Šnichels penkias minutės ir pranešėjai po to taip pat žinau, kad per tą laiką beveik nieko nemanoma pasakyti. Ačiū. Kodėl ar gali vyriausybės uh, valstybių narių pačios nustatyti tinkamus reikalavimus dėl e, įspėjamųjų užrašų ant pilnos pakuotės, taip tai yra įmanoma pagal atitinkamus straipsnius dėl ostamojo e, tabako išimčių. E, Švedijos vyriausybė yra įsidarėjusi atitinkamą išlygą ir dabar mes atitinkamas taisyklės peržiūrėtoje direktyvoje taip pat e, taikysime tik tai sudėdamosioms dalims e, jų ženklimui. Mes manome, kad e, sudėdamų dalių atitinkamas draudimas tik tai apsunkintų galimybę kontroliuoti tai, kaip yra įgyvendinamas mūsų uh, pasiūlymas bendroje rinkoje. Apie elektroninės cigaretės daug kolegų kalbėjo, kodėl mes įtraukėme šios, šios gaminius į tabako gaminių direktyvą. Elektroninės cigaretės yra papildomas tabako pramonės produktas, kuriame yra nikotino. Mes manome, kad reikėtų įtraukti šį gaminį į direktyvos apriepti, dėl saugos kyla nemažai nuogastavimų, todėl reikia imtis veiksmų. Linda McKevin apie tai minėjo, nes vaikai, pavyzdžiui, išgeria nikotino turinčią e, turinti pistoną elektroninę cigaretę galėtų mirti. Patvikiausiai pakižinote, kad yra mokslinio tyrimų, pavyzdžiui, Vengrijoje 12 metų, gegužės mėnesį e, Vengrijoje e, paaiškėjo po tyrimo, kad 50 procentų jaunuolių Vengrijoje yra bandę elektroninių cigarečių ir todėl didėja tikimybė, tiksliau nemažai yra tikimybė, kad jie vėliau pereitų nuo elektroninių prie tikrų cigarečių. Atitinkamas tyrimas Lenkijoje parodė, kad 20 procentų Lenkijos jaunuolių yra eksperimentavę su elektroninėmis cigaretėmis. Taip pat mes nenorime, kad elektroninės cigaretės dinktų iš rinkos jeigu jomis e, galima būtų padėti rūkaliams e, mesti rūkyti, mes pritartume tokiai priemoniai, tačiau manome, kad elektroninės cigaretės turi būti naudojamos reglamentuotoje aplinkoje ir saugiai ir šiuo teisės aktu taip pat būtų užtikrinamos vienodos sąlygos tiek elektroninėms cigaretėms, tiek kitoms atsik e, nikotino atsisakymo E, terapijoms ir gydimo būdams, nes vienintelis, e, kadangi būtų aiškiai atskirtas elektroninės cigaretės nuo įvairių purškalų arba pleistrų. Dėl plonų cigarečių buvo kalbėta, tai e, plonomis cigaretėmis į savo pusę tabako pramonė bando uh, patraukti jaunimą, padidėjo planų cigarečių pardavimai 5 procentais per pastaruosius keletą metų, taip pat pakuotės yra naujos ir išmanios pasitelkiamos, jos atrodo kaip lūpdažiai ir e, galbūt jūs galite tikėtis, kad e, Sudaromas įspūdis, kad rūkančias cigaretės galima numesti svorio ir panašiai dėl cigarijų e, Čia galbūt ir yra potencialiai galimybė apeiti patvirtintą teisės aktą, tačiau mes manome, kad rasime būdų reaguoti į situaciją, jeigu padidėtų cigarilių pardavimai, viešo rodymo draudimas e, galbūt būtų ir naudinga uždrausti tokias priemonės, tačiau manau, kad šią nuostatą reikėtų įtvirtinti reklamos direktyvoje, o ne šioje direktyvoje, kadangi ši direktyva susijusi ne su pardavimais, o su pačiais gaminiais, todėl mes manome, kad reklamos klausimai turėtų būti reglamentuojami kitur dėl sudėdamųjų dalių užduotas e, klausimas. Mes čia e, ir taip pat dėl e, sukamojo tabako ir dėl pypkių tabako pakuočių ženklinimo mes laikome šiek tiek kitokios pozicijos taip pat manome, kad pakuočių dydis e, pipkių tabako ir sukamojo neturėtų būti didesnis nei 200 gramų. Aš ir toliau manau, kad 114 e, e, starties straipsnis yra tinkama, tinkamas teisinis pagrindas, tačiau šis klausimas yra valstybinių kompetencija ir neturėtume dėl jo apsispręsti šiame kontekste pirmininkas Buvo kalbėta apie pasyvų rūkimą ir galimybę vaikams apsinuodyti, pavyzdžiui, suvalgius cigareč, cigaretės nuorūką, kadangi joje yra dar nuo 15 mg nikotino ir didesnių kiekių pabaigai žodis pranešėjai apibendrinti diskusiją. Ačiū, kalbėsiu trumpai kadangi diskusija vyko pakankamai intensyviai ir ilgai, dauguma atrodo pritarė teikiamam teisės akto pasiūlymui, reikia kai kurios klausimus dar įspręsti, reikia rimtai svarstyti klausimus susijusius su elektroninėmis cigaretėmis, išklausyti ekspertų, pasiremti mokslinių tyrimų išvadomis, galbūt seminarą surenksiu šią temą. E, kad kolegos galėtų ateiti ir pasiklausyti dėl pardavimų internetu. Pone Hübner apie tai kalbėjo, taip tai yra problema. Kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Vokietijoje galima užsiregistruoti tam tikrose tinklapiuose ir gauti cigarečių uždyką internetu. Pavyzdžiui, Graikijoje cigaretės jaunimui dalinamos naktiniuose klubuose, taip tabako pramonė padeda jaunimui mesti rūkyti dėl mentolo. Ponas Sonikas uždavė klausimą, kodėl Kanada ir JAF nedraužia mentolo. Nieko nežinau apie Kanadą. Su jungtinių valstybių ekspertais kalbėjausi. Iš tiesų, e, jungtinėse valstybėse dėl lobistų įtakos mentolas nebuvo uždrausas, o ne dėl kokių nors e, mokslinių priežasčių mokslininkų komitetas rekomendavo mentolą vertinti kaip ir e, kitus. Mm, priedus um, stiprinančius kvapą ir um, prisidedančius prie uh, galimybės greičiau priprasti prie rūkimo ir cigarečių. Taigi JAF mentolas nebuvo įtrauktas į draudžiamų priedų sąrašą ir dabar pagal PPO taisyklės yra e, vyksta teisminis ginčas ir e, PPO kontekste į teismą kreipėsi Indonezija ir dabar vyks ir bus sprendžiamas teisinis ginčas tarp dviejų šalių dėl e, mentolo, dėl galimybės e, naudoti mentolą cigaretėse. Žinau, kolegos, kas klausimas yra labai svarbus. Yra šalių, kuriuose mentolo cigaretės yra E, gaminamos, tačiau reikėtų įsiklausyti ir iš šią salėje esančių medikų tvirtinimus dėl šios medžiagos kenksmingo poveikio. Dėl informacijų kampanijų kolegos tvirtina, kad reikia platesnių mastų skleisti informaciją. Žinoma, to reikia, tačiau, ponia Okūny, mes negalime liepti vyriausybėms vykdyti atitinkamų švietėjiškų priemonių vaikų atžvilgių. Žinoma, kad įspėjimai ant pakuočių e, nesustabdys jaunimo nuo rūkimo, tačiau tiek e, gydytojai, tiek sveikatos ekspertai, tiek mokslininkai e, vieningai prieina išvados, kad šie įspėjimieji užrašai apie grėsmę sveikatai daro poveikį jaunimui ir komisija minėjo, kad 90 procentų e, pradeda rūkyti iki 24 metų amžiaus. Ir e, todėl reikia pasirinkti nuoseklę tabako kontrolės sistemą visoje Europoje e, ir neklausyti tų lobistų, kurie bando E, mus e, nukreipti nuo doros kelio. Visi turime daryti savo darbą, Europos parlamento nariai, e, valstybių narių, vyriausybės tam, kad būtų tinkamai įgyvendinami tabako gaminių kontrolės teisės aktai. Pirmininkas, ačiū, tai buvo labai tinkamas baigiamasis žodis. Susitiksime šiandien po pietų 15 val. Šią posėdžio dalį baigiame.